Colleagues, can I bring the meeting to order? Kolegų siūlau pradėti posėdį. Prieš patvirtinant darbo tvarkę norėčiau paklausti, ar niekas neprieštarauja darbo tvarkės projektui. Puiku. Taip pat turime patvirtinti posėdžio protokolą, kuris vyko rugsėjo 5 dieną. Ar yra prieštaraujančių? Ne. Prieš perinant prie kito darbo tvarkas klausimo, aš norėčiau pasveikinti Fedek Rail Europos e, turistų ir paveldo geležinkelio stebėtojus, atstovus, sveikinus atvykusius į mūsų posėdį. Kitas darbo tvarkas klausimas yra trečias pasiūlymas atmesti komisijos reglamentą keičiant į reglamentą 965, kuris buvo priimtas 2012 metais, kuriuo pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai. Kalba eina apie tarybos ir parlamento reglamentą 216 patvirtinta 2008 metais. Aš norėčiau priminti, kad jeigu jūs pritarėte komisijos pasiūlymo atmetimui, jums reikia balsuoti taip. O jeigu jūs nepritarite atmetimui, kitai žodžiai tariant, pritarite komisijos pasiūlymui, jūs balsuojate prieš pasiūlymą. Ar visiems aiškios balsavimo taisyklės? Gerai. Tuomet negaiškime laiko ir balsuokime. Atsiprašau, pirmą pasitikrinkimą. Pasitikrinkime, ar veikia balsavimo kortelės. Ar visi balsavote balsuoti? Baigiame. Taigi dabar pereisime prie tikrojo balsavimo. Balsavimas pradedamas. Voted, Mr... Ar visi sudėjo balsuoti, ponė Susonė? Ar jūs už ar prieš? Už. Balsavimas baigtas. Ir 21 už, 13 prieš pasiūlymui yra pritarta. Could I, could I, could I just remind people in. Norėčiau priminti e, tiems, kurie nepaprastai dabar e, pradžiugo, kad e, dabar mes šį klausimą perduosime plenariniam posėdžiui, jis bus arba ratifikuotas, arba ne. Norėčiau, kad jūs tą žinotumėte dabar, kol kas neturime nustatytos plenarinio posėdžio sesijos šiam klausimui svarstyti ir turiu pasakyti, kad uh, jeigu plenarinėme posėdėje bus pritarta komiteto pozicijai, tai bus išsaugotas status quo. Noriu, kad visi tiksliai žinotumėte, kokia dabar yra padėtis. Kitas darbo atvarkas klausimas - regioniniai kokybės ženklai. Nuomonės projektas, jis bus pristatomas, nuomonė rengia ponas Rubiks. Ar jis yra posėdžių salėje? Pone Rubiks, luktelkite minutėlę, kad asmenys norintis palikti posėdžių salę galėtų tą padaryti. Okay, regional quality branding. Kągi, regioniniai kokybės ženklai, ponas Rubiks pristatys nuomonės projektą. Prašom, ponė Rubiks. Paldies, priekšsēdētāji. Reģionālo zīmolu izstrādāšana vietējā līmenī. Reģioniniai kokybės ženklai ir e, jų uh, raida vietos lygmenį yra labai svarbi Europos turizmo pramoniai. Šis teisės aktas turėtų būti naudingas įvairių partneriščių plėtojimui, taip pat naudingas savivaldybėms ir įmonėms veikiančiams turizmo srityje. Reikėtų ypač turizmo srityje siekti pabrėžti kiekvieno regiono ypatybės, todėl ir siūlomi atitinkami kokybės ženklai tokiu būdu siekiant e, teikti paramą vietos e, verslo struktūroms e, kartu, padidinant atskirų regionų patrauklumą, pabrėžiant jų ypatybės, skatinant susidomėjimą šiais regionais. Aišku, šie kokybės ženklai pirmiausia yra kokybės ženklai ir jie gali būti naudingi plėtojant e, Europos turizmo pramonę, e, atrandant naujas turizmui patrauklės vietas, e, taip pat skatinant gastronominį turizmą, kaimo turizmą, kelionės dviračiais. Tačiau aš nemanau, kad regioniai kokybės ženklai turėtų tapti papildomais kokybės ženklais. Reikia šią sritį plėtoti atskirai ir reikia teikti papildomą paramą e, jau e, prie valstybės paramos prisidedant atitinkamomis finansinėmis lėšomis. Todėl aš manau, kad reikia valstybės narės raginti bendradarbiauti tam, kad vietos turizmas galėtų plėtotis ir būtina skatinti pasikeitimą patirtimi. Taip pat galiu Visiems besidomintiems šiais klausimais galiu pasiūlyti įvairių e, galimybių, kaip e, dalyvauti e, konkrečias priemonės įgyvenant, kurios turi būti skirtos konkrečioms tikslinėms grupėms. Šiuo metu Europoje galioja įvairiose srityse atskiri kokybės standartai, pavyzdžiui, žemės ūkija yra duomenys apie atskirų gaminių kilmę, jų pavadinimai yra apsaugoti susiję su tam tikrų gaminių kokybėmis, kokybė ir tai <clears throat> automatiškai e, šie prekės ženklai suteikia informaciją apie prekių kokybę. Geografiniai kilmės ženklai pabrėžia jie ženklinamų gaminių e, ypatybės ir parodo, kad e, jie turi atitikti arba atitinka atitinkamus kokybės standartus. Taip pat parodo tų gaminių sąsajas su atskirais regionais. Būtent e, tuo siekima pabrėžti tos pačios grupės gaminių išskirtinumą ir ypatumus. Atitinkamo gaminio ženklinimas kartu parodo taip pat ir jo gamybos tradicijas. Europos Sąjungos komisija šiuo metu transporto srityje rengia tam tikrus turizmo pasiūlymus dėl turizmo sertifikatus, tačiau atrodo, kad parlamente šį pasiūlymą svarstysime tik kitą kadenciją. Apibendrindamas norėčiau pabrėžti, kad turizmas yra labai svarbus kaimo vietovių plėtrai, kaimo vietovių gyventojų kokybės gerinimui, e, pajamų didinimui žmonių gyvenančių kaimo vietovėse. Taip pat e, turizmo pastelkus galima sukurti daugiau naujų darbo vietų ir tokios iniciatyvos kaip ši e, yra naudingos turizmui, nes e, žmonės susi, galėtų susipažinti su naujomis e, turizmui patraukliomis vietomis. Tokiu būdu būtų plėtojama turizmo pramonė, gerinama jos teikiamų paslaugų kokybė Regionių kokybės ženklų nustatymas ES lygmenių nebūtinai sukurtų pridedamosios vertės, dėl to galbūt e, netgi atsirastų šiek tiek daugiau sumaišties. Aš todėl patikiau tinkamus savo pasiūlymus ir esu pasirengęs bendrauti su kolegomis. Ačiū. E, LP frakcijos vardu panas Danton. Ačiū, ponė pirmininkė kolegos parengtas pranešimas naudingas tuo, kad galima pradėti diskusijas apskritai apie turizmo pramonės. Ir tai, manau, yra nemažas privalumas palyginti su originale pranešimo redakcija. <clears throat> Šiuo pranešimu yra pratesamos mūsų diskusijos po E, kolegos Fidanzo organizuoto klausimo. Mums būtina sustiprinti Europos kokybę, jos įvaizdį pasaulio akise. Nesu tikras, kad toks susiskaidimas kokybės ženklimo srityje prisidėtų prie Europos e, įvaizdžio gerinimo. Nepaisant to, Europa Mm, prieš ženklinant, e, prieš ženklinant atitinkamus gaminius Europos kokybės ženklų reikia tikrai būti įsitikinusiems, kad e, e, tie gaminiai bus aukštos kokybės. Ir būtent reikėtų šiuo atžvilgiu mums diskusijose patikslinti, ką turėtų reikšti tas aukštos kokybės turizmas. Ajala Sender dabar. Eh, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai pranešėjai už tos nuomonės rengimą. Jis pasiūlė naują priemonę, kuri leistų sustiprinti ekonomiką kaimiškose regionuose. Dabar labai sunkus laikai, kadangi vykdoma bendroji žemės ūkio politikos reforma, Taip pat gauname daug informacijos apie nepastovę ekonominę padėtį, todėl iškyla pakankamai daug klaustukų. Žinoma, siūlomas regionų kokybos ženklas, tačiau apie tai galvojant reikėtų pagalvoti apie sinergiją, apie tai, kaip e, pagerinti kokybę apskritai tarptautiniu mastu ir galvoti apie kaimo plėtrą. Mes, žinoma, norėtume, kad būtų kuo daugiau harmonizuojama nuostatų, tačiau kita vertus reikia išsaugoti įvairovę, kuri yra patraukli turistams, keliautojams ir kurie galėtų patys pasirinkti, turėdami informaciją apie teikiamų paslaugų kokybę. Kalbant apie transportą, reikėtų pagalvoti ne tik tai apie jo poveikį turizmui, bet ir reikėtų e, pagalvoti, kokias pasiekmes gali pajusti ir viešosios paslaugos, kadangi viešosios paslaugos taip pat yra labai svarbios turizmo srityje. Ir taip pat galvojant apie regionų kokybės ženklus. Yra tam tikrų abejonių, kad tokie kokybės ženklai gali susilpninti kilmės nuorodas ir kitus prekinius ženklus, todėl reikėtų pagalvoti apie tinkamus pakeitimus. Dabartinė sistema veikia labai gerai, yra tinkamai nurodoma žemės ūkio produktų e, kilmė Ir dabar, jeigu mes pradėsime dėkti naują regionų kokybės ženklą Europos mastu, tai turėtume turėti omenyje, kad šito ženklo vaidmuo yra visai kitas, jis turi skatinti e, užimtumą ir gerinti apskritai situaciją regionuose. Maisna. Ačiū, dėkuoju pranešėjui. Šita tema parlamente pakankamai sunkiai rutuliojasi, valstybės narės išsaugojo savo kompetenciją, tai yra išskirtinė narių kompetencija ir todėl jos nelabai norėtų keisti su kitais, galvodamos, kad jos yra geresnės negu kitos valstybės. Todėl reikėtų pagalvoti, kaip, kokiais būdais būtų galima pajudinti iš mirties taško tas diskusijas dėl regionių kokybės ženklų. Teisingai buvo pastebėta, kad reikėtų kurti bendradarbiavimo e, informacinių mainų platformas ir komisija pasiūlė e, atitinkamų kokybės sertifikatų arba licenzijų turizmo srityje išdavimą, apie tai mes kalbame labai seniai ir siūlome harmonizuoti šią sritį bent dalinai, tačiau situacija kiek kitokia. Valstybėse narėse yra sutelkta pakankamai daug turizmo regioninių lygmenių ir todėl reikėtų keistis tą gerąją patirtimį. Aš taip pat esu uh, atstovauju kaimiškuosius regionus, aktyviai dalyvavau kaimiškų regionų moterų veikloje ir todėl galiu pasakyti, kad iš tikrųjų yra labai daug galimybių rodyti iniciatyvos ir pritraukti turistus į kaimiškosius regionus. Ir todėl šita nuomonė yra tikslinga, naudinga, nors ji susiduria su tam tikrų skeptiškumu dėl galimo šios ryties harmonizavimo. Pasikeitimas patirtimi, informacija iš tikrųjų būtų naudingas, kadangi mes esame e, nutiesę mm, dviratininkų, dviračių takus, ir yra įvairiausių kitų galimybių kaimo regionuose ir būtų vertų keistis informaciją apie tos pasiekimus. Thank you very much. Is Mr. Bisep here from the Greens? No? Ačiū, ar ponas Bisep iš Žaliųjų dalyvauja posėdėje? Ne, tai ponas Benjan. Yes, I've actually only just... Uh... Taip, aš ką tik apie tai sužinojau, bet turiu šiokios tokios patirties. Nepaisant to, turėsiu išsameu pasianalizuoti šį projektą ir pateiksiu tikriausiai savo pakeitimų vėliau. Ir kalbant trumpai, turiu pasakyti, kad per pastaruosius penkerius metus prieš man pradedant dirbti Europos parlamente, aš buvau Staffordshire partnerystės vadovu. Tai buvo partnerystė tarp ūkininkų, e, restoranų savininkų ir paskirties taškų. Taigi mes bandėme sukurti prekės ženklą, remdamiesi pagal vietovių patrauklumą. Kūrėme bed and breakfast tipo viešbučius, taip pat mažus viešbutelius, maitinimo įstaigas, kurios užtikrintų, kad maistas patenkantis į restoranus būtų išaugintas šalia. Taigi mes maždaug penkerius metus užsiemėme tokią veiklą, tačiau praeisiais metais e, mes panaikinome regioninės plėtros agentūras ir finansavimas mums buvo nutrauktas. Taigi aš norėčiau pasinaudoti tą patirtimį ir pateikti jums pakeitimų. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Ponas Učijas. Grazie Presidente, io esprimo un parere favorevole su. Ačiū. Aš pritariu nuomonės projektui, kuris ką tik buvo pristatytas mūsų kolegos. Manau, kad turime žiūrėti į turizmą, kuris yra susijęs su gamyba Šis dokumentas šiuo metu yra svarstamas Žemės ūkio komitete. Mes kalbame apie sąsajas tarp turizmo ir Žemės ūkio ir atvirkščiai. Ir tai yra vienas iš teigiamų būdų galintis paskatinti Europos ekonomiką ir padėti Europai išbristi iš krizės. Mes plėtojame tradicinę veiklą, kuri gali būti ateityje perkelta. Ir mano nuomonė, tai galėtų būti ateities Europos augimo ramščiai. Žinoma, mes galime patobulinti nuomonę, pateikti pakeitimų ir akcentuoti kai kurios konkrečius elementus, tačiau iš esmės būtų labai gerai susijęti žemės ūkį, gamybą ir turizmą. Ir tai galėtų tik teigiamai paveikti turizmo sektorių. Ačiū. Dėkuoju komisijos vardu, ponas Moreno. Ja. Ačiū. Komisija gali tik pritarti visoms priemonėms, kurios skirtos kaimo plėtrai, turizmo, ekonomikos plėtrai. Tačiau mes norime pabrėžti, kad E, negalime kurti naujų struktūrų, neatsižvelgdami į jau veikiančias sistemas ir būtent šioje srityje kokybės ženklinimo sistema jau veikia. Mes norėtume e, skatinti regionį bendradarbiavimą, pasikeitimą teigiamą patirtimi. Visi šie pasiūlymai yra vertinami teigiamai, tačiau mes jau esame nustatę e, e, gaminių ženklinimo sistemą atsižvelgiant taip pat ir į geografinę kilmę, į kitus aspektus ir ta sistema veikia pakankamai gerai. Ir kurti naujus kokybės ženklus nevertėtų, nes tai klaidintų vartotojus, neigiamai atsilieptų jau dabar veikiančiai sistemai, reikėtų dar skirti labai nemažai laiko siekiant reklamuoti tos naujus E, turizmui skatinti skirtus kokybės ženklus. Žinoma, mes esame pasirengę bendradarbiauti, tačiau siūlymas e, bandyti kurti naujus regioninius kokybės ženklus Europos Sąjungoje iš tiesų nebūtų naudingas jau dabar veikiančiam režimui, kuris e, yra skirtas taip pat pabrėžti ir tam tikrus regioninius ypatumus. Noriu tik tai atkreipti dėmesį, kad sutinkame su pasiūlymais plėtoti e, kaimo vietovės, jų ekonomiką, tačiau reikia pasiremti jau dabar veikiančiamis sistemomis ir nebandyti kurti naujų sistemų, kurios darytų neigiamą įtaką jau dabar veikiančioms kokybės ženklinimo sistemoms. Ačiū. Ačiū. Pone Rubikai, ar norėtumėte ką nors pridurti? Norėčiau tik padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijoje. Tikiuosi, vertingų kolegų pasiūlymų ir tikiuosi, kad galėsime su visais naudingai bendradarbiauti. Dar kartą visiems ačiū, pirmininkas, ačiū labai. Noriu priminti komiteto nariams, kad pakeitimų tikimo terminas baigėsi spalio 8 dieną, transporto komitete balsuosime lapkričio 5 dieną, taigi dar kartą kartoju, pakeitimų teikimo terminas spalio 8. Balsuosime lapkričio 5. Kitas darbo atvarkės klausimas yra jūrų dvies planavimas ir integruotų pakrančių zonų valdymas, pranešė ir ponia Maisner. Ačiū pirmininkė. E, įvairios frakcijos pateikė nemažai pakeitimų LP, SRD, Žalė ir ECR. E Noriu visiems už tai padėkoti. Visi puikiai žinote, kad e, jau e, ilgą laiką domiuosi jūrų erdvės integruotų planavimų. E, tikrai labai džiugu, kad labai daug kolegų entuziastingai dirbo kartu su manimi šios srityje ir tai yra geras ženklas, daugumo pakeitimų yra pakankamai konstruktyvus. Aš e, tikrai galiu daugumai jų pritarti ir nemažai dalyje pakeitimų siekiama užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą tarp valstybių narių įgaliojimų ir ES kompetencijos Aš iš pat pradžių norėjau, kad būtų siekiama tokio pagrindų susitarimo ir kad valstybėms narėms būtų palikta pakankamai erdvės veikti. Nemažai pakeitimų susiję su būtinybė mėlynį augimą derinti su tvaria plėtra. Iš tiesų galima tokiems pasiūlymams tik pritarti, mes norime jūrų erdves plėtoti toliau, pasinaudoti jų potencionalu, tačiau kartu išlaikydami ir ateities kartoms jūrų ekosistemas. Todėl visiškai suprantu kolegų sieki pabrėžti šios aspektus. Kitose pakeitimuose pabrėžiamas ekologiškumo, socialinio komponento ir egzistuojančių ekosistemų išlaikymo būtinybė ir nereikėtų leisti, kad viena iš šių sričių susilauktų daugiau dėmesio palyginti su kitomis. Taip pat kalbama pakeitimuose apie būtinybę atskirti vietos regioninės ir nacionalinės kompetencijas jūrų erdvės planavimo srityje. E, tam tik įgaliojimai arba atsakomybė už tam tikras e, jūrų erdvės dar nėra aiškiai paskirstita. Taip pat mes turime konstatuoti, kad jūrų erdvės planavimas ir yra jūrų erdvės planavimas ir negalima e, jūrų erdvės planavimo priskirti e, žemėtvarkos sryčiai arba uh, Panašiems dalykams iš tiesų šio pranešimu tikrai to nesiekimo. Dėl 5, 6, dėl 5, 7 ir 8 straipsnių buvo nemažai pakeitimų. Ten pateikiamas atitinkamas sąrašas, kuris iš tiesų nėra baigtinis. Valstybės narės galėtų jį e, atitinkamai papildyti. E, aš įtraukiu taip pat tokias sritis kaip naudingų iškasenų gavyba, turizmas ir e, kultūros paveldas, šiems pakeitimams taip pat galiu pritarti. Dėl 16 straipsnio dėl gyvenamų teisės aktų pateiktose pakeitimuose bandoma apibrėžti Europos parlamento įgaliojimus palyginti su valstybių narių įgaliojimais ir atitinkamai e, mes turime apsispręsti dėl savo pozicijos šio komisijos pasiūlymo atžvilgių Dar per šią savaitę aš pasistengsiu parengti kompromisinius pakeitimus ir e, surenkti susitikimą su šešėliniais pranešėjais. Taigi norėčiau susitikti su šešėliniais pranešėjais per abi spalio mėnesio Strasbūro plenarinės savaitės. Manau, kad galėsime suderinti kompromisus. Balsavimas transporto komitete turėtų vykti lapkričio penktą dieną. Aš sieksiu kuo greičiau bendradarbiauti su kitomis frakcijomis, nes mano vertinimu būtų tikrai prasminga dar iki šios kadencijos pabaigos e, susitarti dėl šio dokumento nes gali atsitikti taip, kad naujos kadencijos pradžioje šis pasiūlymas bus paguldytas kur nors giliau į stalčių, o aš nenorėčiau, kad taip atsitiktų, norėčiau, kad būtų nustatyta bendra Europinė jūrų erdvių planavimo tvarka. Ačiū, ponas. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė, dėkoju Gizinė Maisner už puikų darbą, už puikų uh, pranešimo projektą, kuriam galime 90 procentų pritarti. EPP abi, kelia bejonių kai kurios problemos ir mes norėtume, kad jos būtų labiau išryškintos. Mes esam transporto politikai ir todėl reikėtų atkreipti dėmesį į jūrinį transportą, taip pat uostų infrastruktūrą. Pagal laivininkystės direktyvą yra numatyta, kaip reikėtų planuoti šitą sritį, tačiau dabar pateikėt naują pasiūlymą, nereikėtų siūlyti ko nors prieštaringo, labai svarbu užtikrinti integruotą e, saus priekrančių valdymą, taigi koordinavimą reikia užtikrinti, tą nuostatą reikėtų įtraukti į pasiūlymą, o tos valstybės, kurios dar nesukūrė integruotų e, priekrančių tvarkymo programų turi tą padaryti. O šiaip perspektyvos yra labai geros, bet to reikėtų atkreipti dėmesį, kad regeneraciniai energijos šaltiniai su vėjų jėgainių parkais taip pat turi turėti gerų perspektyvų. Viskas, kas yra siūloma, turi turėti europinę papildomą naudą, galvojant apie jūrų erdvės planavimą. Ypač tais atvejais, kai yra iškasamo tam tikri e, žemės turtai, pavyzdžiui, iškasamas yra smėlis, žvyras, kitos žaliavos. Taigi labai svarbu, kad būtų užtikrintas tam tikras veiklos e, koordinavimas. Šiandien e, turėjome pakankamai daug problemų dėl skrydžio laiko limitavimo. Dabar mes turime grįžti prie žemiškų dalykų, e, turime galvoti apie laivų saugą. Galilėjo Pavlidovinė programa gali mums padėti, taip pat į ją reikėtų atsižvelgti. Kaip ten bebūtų, kolegė Meisner daug pasiūlė, e, pateikė pasiūlymų, kad būtų parengtas tikrai nuoseklus jūrų erdvės e, planavimo pasiūlymas. Ačiū pirmininkė Spiros Danelis vardu frakcijos šešėlinio pranešėjo vardu norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą ir puikų bendradarbiavimą. Pakeitimai, kuriuos mes pateikėme, yra priimtini, atrodo, komitetui ir visi supranta, kad jūros erdvės planavimas gali būti naudingas bendradarbiavimo svertas valstybėms narėms. Ir tie pasiūlymai pagerins direktyvą, susijęjant šitas nuostatas su ES tikslais, augimo tikslais, taip pat mėlynojo augimo principais ir taip pat patikslinant e, sąsają su tarptautinė jūrų teisė ir taip pat su tarptautinės jūrų konvencijos nuostatomis mes pateikėme pasiūlymui, mū, pavyzdžiui, pa, patikslinti laiką, per kurį bus pateikiamos ataskaitos apie jūrą dvies planavimo e, programas ir taip pat pasiūlymai traukti papildomus aplikosauginius kriterijus. Tai tik keletas mūsų pasiūlymų. Iš esmės mes pritarėme pasiūlytai pranešėjos linijai ir mes pritarėme jos pranešimų esmei. Voorzitter, dank aan. Vandalen. Dėkoju pranešėjai. Šitas pasiūlymas mūsų manimų kiek platokas. Valstybės narės turi išsaugoti savo pagrindinį vaidmenį ir dėl tos priežasties mes suformulavome savo pasiūlymus. Pavyzdžiui, mes pateikime pasiūlymą dėl teisinio pagrindo pakeitimo. Misschien kan de rapporteur op dat punt nog even haar. Ten yra kalbama apie Europos komisijos įgaliojimus vykdyti jūrų erdvės planavimo veiksmus. Taigi teisinis pagrindas mums kol kas yra abejotinas pagal pasirinktą straipsnį. Ar dar kas nors norėtų kalbėti iš parlamentarų? Komisijos atstovė Mandezė. Thanks. Thanks to the rapporteur and the... Dėkoju pranešėjui. E, mes išgirdome apie pakeitimus, įdomius pakeitimus. Aš turėčiau pasakyti, kad pranešimas ir didžioji dalis pakeitimų yra tokie, kuriems komisija galėtų pritarti. Daugelis pakeitimų nėra prieštaringi ir, žinoma, komisija galės jiems pritarti. Žinoma, yra tokių pakeitimų, kurie komisijai gali būti nepriimtini ir vienas iš svarbiausių yra susijęs su teisiniu pagrindu. Aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir dar kartą pakartoti, kad komisijos pasiūlymo nuostatos neliečia miestų ir šalių planavimo. Kalba eina apie jūrų erdvės planavimą ir apie prievalių nustatymą tik jūroms. Kalbant apie pakrančią, apie pakrantės, yra nustatomos prievalės vykdyti tuos veiksmus, kurie paliečia pakrantės. Taigi teisinio pagrindo pasirinkimas nėra susijęs su 192 straipsniu ir antraja jo dalimi. Ten nėra kalbama apie miestų planavimą ar šalių planavimą. Taigi teisinis pagrindas turi būti tik teisės pagrindas susijęs su pagrindiniu siekiamu tikslu. O mūsų tikslas yra įgyvendinti mėlynojo augimo politiką. Aš taip pat norėčiau pakomentuoti pasisakymus susijusius su sąsaja tarp pakrančių zonų valdymo ir jūrų erdvės specialiuoju planavimu. Kaip ir paminėjo pati pranešėja, labai svarbu pasirūpinti, kad būtų sąsajos tarp jūros ir sausumos. Šiuo metu jūrų vandenyse vyksta labai daug veiklos, kuri turi įtakos pakrančių zonoms. Taigi nepaprastai svarbu užtikrinti, kad pranešime atsirastų sąsaja tarp jūrų erdvės planavimo ir pakrančių zonų valdymo. Ir būtina atsižvelgti į tarpusavio sąveiką tarp jūrų ir sausumos. Dar vienas pastebėjimas. Buvo kalbėta apie mėlynai augimą ir ši direktyva yra labai svarbi priemonė siekiant užtikrinti mėlynai augimą. Tačiau mūsų ketinimas yra išlaikyti atsakomybę valstybių narių rankose. Aš kalbu apie strategijų turinį. Valstybės narės turi renkti planus ir juos įgyvendinti atitinkamais lygmenimis. Mes e, nenurodome jokių prioritetinių vietovių ar veiksmų valstybėms narėms, nes e, atsakomybė yra labai aiškiai valstybių narių rankose. Ir veiksmai gali būti priimami valstybės lygių, regionų lygių, tačiau atsakomybė ir kompetencija priklauso atskiroms valstybėms narėms. Tiek būtų mano pastabų dėl pagrindinių diskusijos klausimų ir pakeitimų. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, ponė Maisner. Trumpai sureaguosiu Kolega Vandalin, atsakysiu jums. Iš tikrųjų išsiaiškinsiu. Mes turime susiderinti su komisija, kadangi tam tikrai rėmai reikalingi, galvojant apie jūrų teritorijų planavimą valstybės narės jau yra kai ką sukūrusios ir joms nevertėtų nieko keisti, o tos, kurios nieko dar nepadarė, joms būtų galima įdėti į tokį įrankį rankas, kad jos galėtų pasistumėti į priekį. Žinau, kad kai kurios valstybės baiminasi šiek tiek dėl to, kad e, e, teritorijų planavimas gali būti siūlomas perkelti į Europos lygmenį. To nebus. Mes kalbame tik tai apie jūrų erdvės planavimą. Kolega Fleckenstein, ko gero, pritars man, jei paminėsiu, kad šiek tiek yra jautrių klausimų, kai pradama kalbėti apie Hamburgo uostą, kuris yra įsiterpęs į žemės teritoriją. Taigi, tai, kas jau yra sukurta, reikia išsaugoti ir pagalvoti, kokios papildomos veiklos būtų galima numatyti, tačiau nereikėtų nustatyti valstybių narių prieš mus ir siekti, kad Europos jūrų erdvė būtų tvariau naudojama ir būtų naudingesnė mums visiems. Balsavimas transporto komitete vyks lakryčio 5-ąją, o plenarinėje sesijoje bus balsuojama, tikiuosi, gruodžio mėnesį. Taigi, lakryčio 5-ąją komitete, o plenarinėje sesijoje gruodžio mėnesį. Dar turime šiek tiek laiko pagal darbo tvarkę. So what I propose to do is... Kolega Bakei atrodo dar netvyko. Galbūt e, staptelėkime iki po 40, kadangi nėra nei pranešėjų, nei šešėlių pranešėjų, turėtume palaukti. Matteo's shadow of this side, then that means then that um, Philip's not here though, is he? That's and um, Šešėlinių pranešėjų nėra, atrodo, Zarybi ir kitų. Taigi, palaukime iki po 40, tada pažiūrėsime, kas atvyks į salę. La machine est la base légale. Okay, colleagues, next item on the agenda is the port. Kolegos, kitas darbotvarkės klausimas e, susijęs su uosto paslaugų direktyva. Pirmasis svarstymas e, leidus ponui Fleckensteinui. Pirmiausia, išteiksime žodį ponui Kasimui iš regionų komiteto, kadangi e, jis turi išvykti anksčiau, jeigu neprieštarausite, tuomet suteiksiu žodį pirmiausiai ponui Pake, ponui Fleckensteinui, po to ponui Kasimi ir iki be 15 pen, penkios suteiksiu žodį ponui Kasimi, o dabar ponui Pake 10 minučių. Aš pasistengsiu trumpiau, ponė pirmininkė. Labadiena visiems. Aš pasistengsiu skaidrės keisti, tačiau kaip supratau, jos jums yra išdalintos. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad komisijos pasiūlymas susijęs ne su trečiuoju uostus, uostų paketu. Prisimenu, kad pirmasis ir antrasis uostų paketai daug uh, <clears throat> sukėlė aistrų parlamente, kaip ir uh, <clears throat> šarinės dujos, pirmininkas replikuoja. Tačiau tai yra trečiasis uostų paketas. Šis komisijos pasiūlymas yra daug koncentruotesnis, jame atsižvelgiama į pamokas išmoktas per pirmosius du kartus siekiant nustatyti uostų paslaugų rinkos sistemą ir šio sistemoje yra labai daug įvairių skirtingų uostų, skirtingai valdomų, skirtingas paslaugas teikiančių, vieni yra veiksmingesni, kiti mažiau. Taip pat ir skaidrumas yra skirtingas šiame komisijos pasiūlyme, bandoma suderinti tarpusavyje tą įvairovę su e, pridedamąją vertę ES lygmenių, kurią galėtų sukurti šie uostai. Čia galite e, matyti įvairius transporto koridorius žemėlapyje ir mes vertiname transporto, e, tai yra TNT sistema, mes siekiame daugiau nei 1200 uostų, e, sumažinti e, šį skaičių iki 300 uostų ir sudaryti maždaug 100 uostų tarpusavio tinklą. Jūrų uostai yra e, būtent per juos patenkama į transporto ir energetikos infrastruktūros e, transporto tinklą ir jie yra labai svarbus būtent bendram ES ekonomikos augimui. Parlamentas apie tai žino. Šiame pasiūlyme pateikiami teisėkuros ir neteisėkuros, pateikiamas teisėkuros, neteisėkuros priemonės, taip pat yra politinis dokumentas pristatomas kartu, kuriame pateikiama informacija apie tai, kas vyksta už institucijų ribų, tai yra pateikiama informacija apie socialinį dialogą tarp uostų darbuotojų, dokerių ir uostų administracijos, rengiant komisijos pasiūlymą. Mes pradėjome tą socialinį dialogą. Pirmą kartą sustikome Birželio 21 dieną, dabar kitas sustikimas spalio pabaigoje numatytas ir mes e, stengsimės e, stiprinti tą socialinį dialogą, tačiau tai reiškia, kad būtent darbiniai santykiai nėra priepiami komisijos pasiūlyme. Mes daugiausia dėmesio pasiūlyme teikiame skaidrumui ir uostų veiklos veiksmingumui. Ir, kaip minėjau, pradžioje būtent Tai yra esminis skirtumas palyginti su 2001 ir 2004 metų uostų paslaugų paketais. Turbūt svarbiausias dalykas, e, kuris dar nebuvo įsisamonintas e, suinteresuotų subjektų bendruomenės ir aš tikiuosi, kad jūs taip pat e, sugebėsite paaiškinti kad mums būtina taikyti bendrą priegos prie rinkos aspektą. Šis pasiūlymas tai yra priemonių rinkinys, kurį, iš kurio valstybės narės ir uostai gali pasirinkti atinkamas priemonės, siekdamas kuo veiksmingiau organizuoti uostų veiklą, pradedant nuo e, elementarių uostų paslaugų teikimo ir baigiant patekimu į rinką ir e, su rinka susijusiamis e, paslaugomis. E, pasiūlymas neapriepia krovos darbų ir keleiviams skirimų paslaugų. Pirmiausiai dėl to, kad buvo padaryta išvada, jog komisijos pasiūlymas dėl koncesijos, kurį turi patvirtinti taip pat ir parlamentas, daug, e, apriepia taip pat ir krovos darbus, todėl mes nusprendėme neįtraukti šios srities e, į teikiamą pasiūlymą, o Socialinis dialogas ir darbo santykiai e, taip pat atskiras rytis. Mes siekime užtikrinti skaidrumą, rinkos prieigą, viešasias paslaugas, finansinį skaidrumą ir uostų veiklos e, nepriklausomumą. Taip pat sieksime šiuo pasiūlymu modernizuoti uostų teikiamas paslaugas ir esu tikras, kad e, galima daugelį sričių, pavyzdžiui, atliekų tvarkymo navigacijos rytyje e, situaciją ženkliai pagerinti. Galbūt jums kilo klausimas, kodėl čia reikia šiuose srityse atskiro teisės akto, būtent dėl to, kad daugeliu atveju ur, jūrų uostai e, savo veiklą grindžia neaiškiai apibrieštais principais, taip pat ir įkainiai nustatomi e, neaišku, kokiais kriterijais remiantis arba jie yra ne vienalyčiai, mes siekiame, kad e, jeigu atitinkamomis aplinkybėmis e, paslaugų teikėjas teikia atitinkamas paslaugas, tai jis turi remtis aiškiais principais, e, siekdamas nustatyti įkainius už savo teikiamas paslaugas ir tų principų laikymosi, laikymasi turi kontroliuoti atitinkamos priežiūros organizacijos. Kalbant apie uostų veiklos autonomiją, tai E, tokiu būdu e, siekime pagerinti investicijas, palengvinti juostų infrastruktūrą. Pastaruosius metus, e, kuomet transporto srautai nedidėjo, galime tikėtis, kad ilgainiui ta situacija pasikeis, todėl prireiks didelės apimties investicijų į uostų infrastruktūrą, todėl aš manau, kad tiek viešojo sektoriaus investicijos, tiek ir privatus investuotojai tokiu būdu e, turėtų daugiau teisinio aiškumo ir taip būtų galima pritraukti papildomų lėšų uostų plėtrai Europoje. E, Kitas nemažiau svarbus paskutinis dalykas tai yra vienodų sąlygų suderinimus, e, suteikimas reglamentuojama prieiga prie rinkos. Mes esame numatę atitinkamos institucijas, tokias kaip vartotojų, naudotojų, uostų naudotojų e, komitetai. E, šiuo teisės aktu bus geriau panaudojamos vieš, viešosios lėšos, koordinuojamos geriau investicijos, taip pat mes siekime iki 30 metų sutaupyti 10 milijardų eurų. Tai tikrai rimto masto e, taupimo, taupimas būtų ES mastu, e, kartu pagerinant transporto paslaugų kokybę. Manau, kad šią E, sistema e, siekime patvirtinti teisės aktą ne dėl paties teisės akto, mes siekime, kad bendroji rinka visais transporto politikos aspektais e, imtų veikti, taip pat siekiame, kad visi Europos jūrų uostai taptų veiksmingais patekimo į ten TNT sistemą taškais ir tai būtų naudinga visai transeuropinių tinklų transporto sistemai. Ačiū ponai Pakė, ponai Fleckenstein žodis. Ačiū pirmininkė. Po bandymų priimti jūrų uostų pirmąjį ir antrąjį paketą dabar mes susidurime su trečiuoju. Manau, galima teikti, kad šis dokumentas pagerins, pagerintas tam tikrose vietose, turės galimybių bus būti priimtas. Kodėl jis geresnis? Dėl kargo, dėl kargo pervežimų ir dėl socialinio dialogo pavyzdžio yra tinkamos nuostatos. Buvo pateikta pasiūlymų, kuriuos galbūt aptarsime procedūrų eigoje. Manau, svarbus du dalykai siekiant protingai užbaigti mūsų darbą. Ir tie dalykai nėra susiję tiesiogiai su šiuo tekstu. Visų koncesinių susitarimų direktyvoje. Direktyva turėtų būti dėl jos balsuojant parlamente. Bet tu, aš tikiuosi, o galbūt ir baiminuosi, kad bus e, pasiūlyta generalinio konkurencijos direktorato direktyvos e, peržiūra. tikiuosi, kad, bus, kad pavyks susitarti, tačiau po pirmojo ir antrojo paketų patirtis rodo, kad galima laukti įvairiausių surprizų. Pirmas dalykas tai yra klausimas dėl to, ar reikėtų pasirinkti direktyvą ar reglamentą. Aš pasakysiu savo nuomonę. Jeigu mūsų darbo rezultatas bus geras, tai reglamentas, mano manimu, būtų tinkamesnis variantas negu direktyva, kurios imamasi dažniausiai, kai nepavyksta išspręsti visų rūpimų klausimų dėl rinkliavų. Reikia apsispręsti, kaip užtikrinti, kad rinkliavos būtų uh, viešos ir skaidrios ir kad jos užtikrintų e, konkurenciją. Trečias klausimas. Tai yra priežiūros institucijos ir naudos gavėjų, naudotojų organizacijos. Tokios struktūros turėtų uh, turėti galimybę susiburti ir tas jų įsteigimas neturėtų būti siejamas su didelė biurokratinė našta. Dėl priežiūros struktūrų reikalinga tokia struktūra, kad būtų galima apskūsti galimai netinkama uostų veikla. Komisija teisingai pastebėjo, kad nelabai pavyks rasti tokį vardiklį, kuris tiks visiems. Bet kaip ten bebūtų, reikia pripažinti, kad tam tikrų priežiūros struktūrų esama jau dabar ir nereikėtų ieško, siekti išrasti dviračio iš naujo. Galbūt reikėtų tiesiog nurodyti, kaip tokią priežiūros struktūrą vertėtų steigti. Ketvirtas aspektas uostų e, bendrovių veikla ir rinkos veikla. Tie du dalykai yra labai sudėtingi derinant juos tarpusavyje. Vienas dalykas yra konkurencija, teisė patekti į rinką ir, žinoma, galimybė dalyvauti būtinoje konkurencijos kovoje. Ir penktasis aspektas, manyčiau, kad galvojant apie 12 straipsnį, vertėtų priimti infrastruktūros ir sub infrastruktūros uh, apibrištis. Kaip ten bebūtų, mes aš pateiksime pasiūlymus, pasitarsime su šešėliais pranešėjais ir pabandysime išsiaiškinti, kokie jų nuomonė šiais klausimais. Ir paskutinis aspektas - kiek įtraukti ir privačius uostus. Tie, kas teiktų, kad nėra viešojo sektoriaus finansavimu, kad čia kalbame apie privačius uostus, tačiau kita vertus, kai kalbame apie monopolistinę padėtį rinkoje, negalima daryti skirtumo tarp valstybinio ir privataus uosto. Todėl čia reikia kai ką išsiaiškinti. Iškyla ir kitų mažesnių klausimų, aš jų šiandien neminėsiu terminai mums buvo suformuluoti, jie yra pakankamai griežti. Lapkričio ketvirtąją aš turėsiu pateikti savo pranešimą vertėjams, o penktąją yra numatyti nedideli klausimai. Aš manyčiau, kad reikėtų tiksliai išsiaiškinti, kokią įtaką toks reglamentas turės įvairios struktūros jūrų uostams. Kadangi čia reikia atsižvelgti įvairiausius aspektus, į profsąjungas ir taip toliau. Taigi reikėtų pagalvoti, koks tokio reglamento poveikis. Vakar aš kalbėjosi apie koncesijos sutartis. Ir todėl manau, kad reikėtų dar toliau tartis ir su kitomis suinteresuotomis šalimis dėl įvairių klausimų. Pakeitimams turime laiko iki gruodžio trečiosios, po to grįšime prie diskusijų sausio mėnesį, transporto komitete vasario mėnesį balsuosime, o plenarnėje sesijoje numatyta balsuoti kovo mėnesį. Šitie mažieji klausimai yra numatyti po to, kai jau bus pateiktas pranešimas išversti. Tai nėra dėkinga situacija, bet kaip ten bebūtų, manau, tiek klausimai suteiks mums galimybę aptarti visas siūlomas nuostatas ir galbūt pateikius pakeitimų siūlymus gauti priimtiną rezultatą. Regionų komiteto atstovas Kasinį dabar gaus žodį, nors šiaip mes suteikime pirmiausia šešėlinės pranešėjams, o tik tai po to regionų atstovai. Taip. Grazie anche. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jo darbą. Mes svarstame klausimus, kurie įeina į mūsų kompetencijos sritį. Buvome susitikę rugsėjo 26 dieną su Koter komiteto nariais. Taip pat balsavome dėl šio klausimo. Balsavimo rezultatas buvo apylygis ir Koter komiteto nuomonė bus pateikta komit regionų komiteto plenariniam posėdžiui. E, buvo gal kalbama ar siekti privalomo teisės akto reglamento tuo pačiu pripažįstant pagrindinį valstybių narių ir valdžios institucijų vaidmenį plėtojant uosto veiklą. Mūsų nuomonė direktyva būtų tinkamesnis instrumentas, kad būtų tinkamai atsižvelgta į skirtingus uostus veikiančius Europos Sąjungoje. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie saugumą ir apie tinkamą viešojo ir privačiojo sektoriaus pusiausvyrą. Žinoma, yra kai kurios paslaugos, kurias nereikėtų traukti į rinką. Čia kalba eina apie laivų vilkimą, bandomosius projektus. Labai svarbu užtikrinti tinkamą privataus viešojo sektoriaus pusiausvyrą, atsižvelgiant į konkrečių valstybių narių padėtį dėl kontrolės ir priežiūros sistemos. Mūsų nuomonė reikia sukurti sistemą, kuri būtų pagrįsta nacionalinėmis struktūromis. Mums nereikia steigti naujos įstaigos, kuri dar labiau padidintų biurokratinę naštą. Mūsų nuomonė tai yra esminiai su šio dokumentu susiję klausimai. Koter komiteto nuomonėje taip pat yra kalbama apie socialinį dialogą bei skaidrumo ir efektyvumo principus. Ir žinoma, tai yra susiję dar kartą su viešojo ir privataus sektorių partnerystė. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Kolega Komutsakos dar negryžo iš Graikijos, todėl paprašė manęs trumpai pakalbėti dėl šio pasiūlymo mūsų vardu. Mes pritarėme komisijos pasiūlymui ir po to, kai išklausėme pranešėjo, manytume, kad reikėtų dar aptarti kai kuriuos aspektus. Pirma, mums labai svarba tai, kad reikėtų užtikrinti nuoseklumą tarp komisijos pasiūlymų dėl pagalbos teikimo ir dėl uh, koncesinių susit, sutarčių. Tie du pasiūlymai turėtų būti derinti tarpusavyje, kadangi čia finansavimas ir pagalba tiesiogiai susiję dalykai. Dėl direktyvos ar reglamento mes visada pasisakome už reglamentą, kadangi jį prieimus būtume tikri, kad nereikėtų e, ieškoti 27 skirtingų variantų, tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad situacija valstybėse narėse yra skirtinga, todėl jeigu tekstas leistų, reikėtų numatyti ir tam tikro lankstumo valstybėms, atsakant į klausimą, ką turėtų reguliuoti rinką ir kaip užtikrinti pakankamą saugumą. Tai tampa labai svarbiu aspektu ir mūsų manimo reikėtų visų pirma gauti objektyvę informaciją ir pradėti diskusiją dėl to, kad saugumo vien tik rinka neužtikrins ir kad reikės papildomų veiksmų. Skaidrumas yra ta tema, kuri aptariama daugelį uostų ir daugelį valstybių. Taigi skaidrumo prievolė yra labai svarbi, ją reikėtų išryškinti, galvojant apie priežiūros tarnybos steigimą. Gerbiamas Fleckenstein, jūs esate iš Šiaurės Vokietijos ir kitas pranešėjas taip pat yra iš tos paties regiono ir mes tikimės ir linkime, kad šitos aktyvos diskusijos baigsis visiems mums priimtiniu rezultatu. Much, Mr. Grosh, Mr. Deba... Ačiū. Ačiū, ponė Grošai, ponė Debakerį žodis. Aš noriu patikinti, Matiju, kad čia kalba eina taip pat ir apie kelius Belgijos uostus. E, taigi tiek noriu pridurti, dėkoju komisijai, dėkoju pranešėjai už pranešimo pristatymą. Mes palankiai vertiname komisijos pasiūlymą dėl paprastos priežasties. Visi žinome, kokia buvo ankstesnių uostų teisės aktų paketo svarstymo istorija parlamente. Mes tačiau pasisakome už būtinybę turėti bendras taisyklės ES, nepaisant didžiulių skirtumų tarp atskirų uostų, tačiau manome, kad e, iki šiol galiojantis e, švelnus teisės aktai e, nėra pakankami, taigi komisija laikojamėsi veiksmų, taip pat manome, kad tas kiekvieno atveju atskiras nagrinėjimas neprisidėjo prie skaidrumo užtikrinimo ir Šis teisės aktų paketas e, leis mums e, pasiekti, kad e, padėtis pasikeistų, nebereiktų konsultuotis su teisingumo teismu dėl kiekvieno atveju. <clears throat> Aišku, reikia užtikrinti ir uostų veiklos laisvę, todėl džiaugiamės, kad Atitinkamas nuostatos yra jūsų pasiūlyme, taip pat rinkų atverimas ne tik e, pagerins konkurencingumą ir teikimų paslaugų kokybę, e, tačiau prisidės ir prie transporto infrastruktūros tinklų stiprinimo. Mes pritarėme šiam pasiūlymui, tačiau e, kai kuriems konkretiems pasiūlymams komisija nepritarė, todėl norėtume padiskutuoti su kitais pranešėjais šešėliniais apie E, krovos darbus e, ir norime paklausti taip pat e, ir apie darbo sąlygas, galbūt ateityje galėsime įtraukti šios klausimus. Galbūt kai kurių pasiūlymų nebuvo galima įtraukti dėl riboto pranešimo teksto, tačiau uh, E, manau, kad ypatingai pasiūlymai susijęs su priežiūros mechanizmu buvo verti dėmesio. E, manau, kad nuostatos susijusios su skaidrumo užtikrinimu yra labai svarbios, nes šiais laikais daug sprendimų yra priimami už uždarų durų ir tai nepasitarnauja oro uostų, tai yra jūrų uostų darbo sąlygų suvienodinimui. Kalbant apie įkainius, aišku, vertėtų juos nustatinėti remiantis bendromis taisyklėmis, tačiau reikia nepamiršti ir tam tikros komercinės logikos, kurios turime nepamiršti. Uostų valdžios savarankiškumas, autonomija mums labai svarbus klausimas. Uostai turi ir toliau turėti galimybę įgyvendinti savo komercijos strategiją Aišku, nieko dar nebuvo kalbėta apie atitinkamą uostų ženklinimą, e, tai yra apie darbo santykius uostose, mes manome, kad tas dialogas turėtų atviras būti ir e, turėtų vykti nuoširdžiai. Mes privalome užtikrinti, kad uh, įsidarbinti uostuose, turėtų vienodas galimybės, e, sąžininkas galimybės visi darbuotojai. E, nepaisant to, kad būtina atsižvelgti į uostų skirtumus, manau, kad būtina turėti bendrąją strategiją siekiant pagerinti uostų veiklos veiksmingumą ir jų konkurencingumą. Todėl tikiuosi, kad uh, Dėl šių kelių klausimų grupių, kurias jau minėjo kolegos, taip pat mes e, galime tikėtis atvirų išsamių diskusijų, po kurių mes galėsime užtikrinti geresnę ateitį mūsų uostų infrastruktūrai. Pono Zarybė, žodis, ačiū ponė pirmininkė, esu vis dar nustebęs skaitydamas komisijos pasiūlyme E, ir matydamas e, jame atitrukimą nuo realybės. Mes e, turime daugiau nei 300 uostų, kuriam būtų taikomas šis reglamentas, būtent atsižvelgti į įvairius aspektus taikant šį reglamentą, pirmiausia į uostų dydį ir jų veiklos pobūdį bei galimas problemas, kurias reikės uostams spręsti, kai kurios uostus galbūt tik 2-3 laivai per savaitę užsuka, pavyzdžiui, Suomijoje ir, pavyzdžiui, Rotterdame per savaitę iki 600 laivų prisišvartuoja. E, ir iš tiesų mes negalime taikyti bendrų taisyklių tokio skirtingo pobūdžio uostams, nes kai kurie uostai, pavyzdžiui, vyklo krovos darbus, ekonominė veikla, kiti daugiausiai skirti keleivių prieimimui, e, dar kiti uostai turi kultūrinę išliekamąją vertę. Taigi man kyla klausimas, ar iš tiesų mes dabar norime kurti sistemą, kuris pirmo žvilgsnio atrodo turėtų būti priimtina visiems naudotojams. Aš galiu pritarti komisijos pasiūlymui tik dėl būtinybės užtikrinti skaidrumą, dėl būtinybės e, nustatyti skaidrų įkainių, e, skaidrį įkainių nustatymą tvarką, tačiau kartu e, reikia atsižvelgti ir į bendrą visumą, į atskirų valstybių narių interesus, darbuotojų interesus ir pačių oro uostų administracijos interesus ir atitinkamai reikia užtikrinti, kad jų nustatomi įkainiai būtų e, skelbiami viešiau, būtų čia užtikrinamas skaidrumas, jeigu mes tačiau bandome čia viską suvienodinti, o ne, ne suharmonizuoti, tai aš nepritariu tokiam pasiūlymui viską suvienodinti. Tarkime, dabar kalbant apie įvairias profesijas susijusius su uostų veikla, tai yra laivininkų e, ir kitas krovinių gabenimu ir kitais dalykais, pirmiausiai, reikia skirti daugiausiai dėmesio saugos aspektams. Nes, pavyzdžiui, šiuo metu reikia daug investuoti, e, siekiant pakankamai e, aukštų lygių paruošti lotsmanus arba e, laivų kapitonus. Būtina jau dabar atsižvelgti į šių profesijų specifiškumą ir šioje srityje užtikrinti skaidrumą, neaukojant jo konkurencingumo labai. labai. E, komisija kalba apie 10 milijardų eurų, kurie turėtų būti sutaupyti gyvendinant šį teisės aktą, tačiau aš pasigendu čia e, konkretesnės informacijos, iš kur, iš kokių sričių bus galima sutaupyti šios 10 milijardų eurų. E, Hmm. Aš manau, kad tų lėšų mums reikia siekiant sustiprinti infrastruktūrą egzistuojančio uostų, siekiant sustiprinti uostų pozicijas geležinkelio transporto atžvilgių ir siekiant padidinti mūsų uostų patrauklumą. E, ypač kalbant apie konkurenciją tarp jūrų uostų ir geležinkelio e, transporto, tai manau, kad nesižvelgiant į e, šį aspektą negalime kalbėti apie rinkos atverimą. Taigi mes negalime pagal dabartinius komisijos pasiūlymus <clears throat> užtikrinti didesnio skaidrumo ir uh, E, geresnės uostų veiklos kontrolės, nekeldami grėsmės e, dabartiniai e, uostų išlikimo būklė. Aš manau, kad šis reglamentas pirmiausiai turėtų būti paverstas direktyva ir tik tokiu būdu mes galėtume geriau atsižvelgti į įvairių Europos uostų interesus ir užtikrinti jų ateitį. Ponai Vandalinai, žodis pirmininkas tik primena, kad šiam darbotvarkos klausimui svarstyti liko 20 minučių. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti šešėlinio pranešėjo vardu, kuris negalėjo atvykti į šį posėdį ir taip pat savo vardu pareikšti keletą minčių. Dabar pasakysiu, kad mano kolega pastebėjo, jog uostų įstatymų paketus mes jau du kartus atmetėme šiame parlamente Jisai mano, kad nereikėtų teikti naujų pasiūlymų, tuo labiau, kad jo manimų komisija pateikė tokį projektą, kuris turėtų tikti visiems. Jis esas per daug biurokratiškas, per daug įspaudžiantis į rėmus ir nenumato jokių priežiūros mechanizmų ir todėl jisai, mano kolega, daro išvadą, kad komisijos pasiūlytas paketas turėtų būti atmestas kaip ir du pirmieji. Taigi tiek kolegos vardu, o aš pats kiek kitaip vertinu situaciją. Aš norėčiau padėkoti komisijai už pateiktą pasiūlymą. Manyčiau, kad pats principas yra priimtinas, tai yra juo siekiama reglamentuoti uostų veiklą. Kita vertus, labai svarbu užtikrinti skaidrumą, kai uostai gauna valstybinės subsidijas. Šiame pasiūlyme šios srities reglamentuojančių nuostatų aš pasigendu ir dėl to tenka apgailestauti, kad manau, kadangi manau, jog čia svarbiausias svertas yra finansų skaidrumas. Be to, norėčiau pasakyti, kad taip pat ir lotsmanų situacija yra į, nuostatos dėl jų yra e, įtrauktas į šį reglamentą, tačiau kitų paslaugų teikėjų tiesiog pasigendu. O grįžtant prie lotsmanų, reikėtų pasakyti, kad viskas priklauso nuo jų veiklos, kadangi jie puikiai žino, kaip atrodo uostas ir jie tikrai yra atsakingi už laivybos saugumą. 13-14 straipsniai man priimtini.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 visiškai neatsižvelgiama į darbuotojus dirbančius uostuose. Ir todėl reikėtų pagalvoti, kaip išsaugoti darbuotojų, apsaugoti darbuotojų teises ir kaip sustiprinti jų pozicijas. Tai labai svarbus dalykas, turint omenyje koncesinių susitarimų direktyvą, kuria tiesiog yra griežimasi į darbuotojų teises. Mūsų frakcija atkreipė dėmesį į dešimtąjį straipsnį, kuriame yra kalbama apie darbuotojų teises, tačiau jos jame nėra pakankamai griežtai ginamos. Labai svarbu užtikrinti visapusišką konkurenciją tarp atskirų uostų, ji ir dabar jau egzistuoja ir manyčiau, kad reglamentas iš vis nereikalingas šioje srityje. Be to, kai kurias uostų paslaugas reikėtų išbraukti iš šio reglamento pasiūlymo, Bundesratas 2013 metais prieėmė štai kokį sprendimą. Ten yra sakoma, kad kai kurios uostų paslaugos visiškai nepagristai yra įtraukiamos į reglamentą, ypač lotsmanų e, paslaugos, taip pat e, uosto e, gilinimo paslaugos ir taip toliau. O iš esmės aš galėčiau pritarti jūsų pranešėjau pasiūlymui. Ačiū, ponė Vils. Matau, kad kūrėsi alijansas anksčiau nematytas dėl Lotsmanų klausimo, bet visai malonu tą pastebėti. Stebuklai kartais vyksta. Dabar ponas Simons iš ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto. Trys minutės jums. Dank, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, het comité. Ačiū, Mūsų komitetas renks nuomonę šiuo klausimu ir ją pradeda nuo to, kad trečias kartas tai jau yra. Mes manome, kad reikėtų imtis kitokio požiūrio, komisija deda pastangas, jie bando nesikišti į uostų valdymą, ir komisija regis nori, kad uostai būtų valdomi ateityje taip, kaip tai buvo daroma iki šiol, tačiau siekiama yra lygių vienodų sąlygų. Mūsų komiteto nuomonė e, komisijai iš dalies pavyko pasiekti šių tikslų. Todėl mes pritarėme komisijos pasirinktam požiūriui. Tačiau turime ir pastabų kurios atitinka pono Fleckenstein išdėstytus šešis dalykus. Keleivių transportas ir krovos darbai neturėtų būti įtraukti į direktyvos taikymos rytį. Mes taip pat manome, kad įvertinimas turėtų būti atliekamas praėjus ne trijiems metams, o šešiems metams. Tačiau tai nereiškia, kad nebūtų galima atlikti vidurio laiko tarp peržiūros praėjus trejiems metams. Tačiau tai neturėtų būti susijęs su pačiu, pačia reglamento taikymo sritimi. Kaip jūs, ponė pirmininkė, ir sakėte, susiformavo tam tikras alijansas, tačiau komitetas tam nepritarė. Jas mano, kad reikia institucijos, kuri reguliuotų uostus, tačiau į reglamentą nereikėtų įtraukti lotsmanų veiklos. Aš noriu priminti, kad lotsmano pareiga pirmiausia yra patarti jų laivo kapitonui ir negalima atimti iš lotsmano tokios pirminės pareigos. Be to reikėtų kalbėti apie saugumo aspektus, ypač saugumą susijusi su Lotsmanų veikla. Mūsų nuomonėje taip pat yra daug kalbama apie įgyvendinimą, taip pat yra reglamente kalbama apie švartavimas laivų, laivų vilkimą. Tas funkcijas gali vykdyti valstybinis sektorius arba privatus sektorius. 17 straipsnėje yra kalbama apie nepriklausomą priežiūros įstaigą. Komisija turi stebėti, ar valstybės narės vykdo atitinkamus tyrimus ir inspekcijas, ar valstybės narės tinkamai įgyvendina reglamentą. Daugelis valstybių narių jau tinkamai įgyvendina šį teisės aktą. Daug kas kalbėjo apie konkurencingumą, apie valstybės paramą. Reikia, kad komisija numatytų specialiasias priemonės šiuose srityse. Pirmininkas prašo kalbėtojo artėti prie pabaigos. Taigi, ponė pirmininkė, baigdamas aš norėčiau tarti keletą žodžių apie uostų mokesčius. Komisija pirmam antram straipsnį kalba apie tam tikrą laisvę, tačiau tokią laisvę vėliau atima. Ir mūsų penktame nuomonėje, penktame punkte jūs rasite išsameu išdėstytą šią nuomonę. Pirmininkas dar yra trys norintis pasisakyti, plus ponas Pakė, ponas Flakenstein. Taigi prašau, kolegos, kalbėkite tik dvi minutės. Pirmiausia, ponas Tūsas. το σχέδιο, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Noriu padėkoti komisijai už atinkamą pasiūlymą dėl uostų paslaugų rinkos ir uostų finansinio skaidrumo. Europos komisija priėmė strateginės svarbos sprendimą siekdama uh, pažangos e, įgyvendinant e, strateginius tikslus, po kurių įgyvendinimo bus galima siekti didesnės pažangos. Šiuo pasiūlymu siekiama liberalizuoti uostų struktūrą ir jų teikiamas paslaugas. Komisija atstovauja atitinkamai pozicijai kurią patvirtinus tam tikrą verslininkų grupę veikianti jūrų susitikimo srityje visą valdžią ir turtą sutelks į savo rankas, kadangi krovos darbai ir darbo santykiai šio reglamentu nebus reguliuojami, nuo to nukentės milijonai darbuotojų, tai padarys žalos ne tik visam ūkio sektoriui, tačiau taip pat ir šalia uostų e, gyvenantiems piliečiams kila klausimas, kodėl į šios aspektus pasiūlyme dėl teisės aktų neatsižvelgiama. Pavyzdžiui, tokios valstybės kaip Švedija, Italija, Ispanija, Malta ir Italija pareiškė, kad šis teisės akto projektas prieštarauja subsidirumo principui, nes minėtose valstybėse jau galioja teisės aktai skirti reglamentuoti uostų infrastruktūrai ir jų administravimui. Aš noriu pasakyti, kad šiuo teisės aktu bandoma įtvirtinti tam tikrą politinę doktriną. Europos komisija pateikė pasiūlymą, kuris artimiausių metu turi sulaukti pasipriešinimo iš darbuotojų, nes jo nuostatomis neužtikrinama sąžininga konkurencija. Pateiksiu tipišką pavyzdį Pirėjaus oro, tai yra jūrų uoste. Yra taip pat labai daug problemų susijusi su darbo santykiais, nes e, šiame uoste dirba e, piliečiai iš Prancūzijos, Junktinės karalystės, netgi Niderlandų ir tokiu būdu yra švaistamos milijardinės lėšos investicijoms į infrastruktūrą, o dabar siūloma tos uostus privatizuoti. Aš manau, kad tai tikrai nėra atsitiktinis sprendimas. Jūrų uostai yra strateginės svarbos, glaudžiai susijęs su šalies e, ekonomikos vystimusi, todėl būtina vadovautis čia e, tikrovę o ne politiniais sprendimais. Ajala Sender, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Manau, kad turime labai aiškiai apsispręsti dėl komisijos teikiamo pasiūlymo, nes iš pradžių mes mėginome sunaikinti viešasias arba privačias monopolijas veikiančias uostas. Tokia buvo šių pasiūlymų esmė. ir bandėme suderinti įvairių uostų teikiamas paslaugas, taip pat darbuotojų, darbo, užimtumo, socialinės sąlygas, taip pat suvienodinti koncesijų sutarčių pasirašymą. Siekiame, kad šio pasiūlymo būtų užkirstas kelias netinkamai subsidijuoti valstybės lėšomis uostų veiklą, siekiame daugiau skaidrumo ir Šie siekiai komisijos pasiūlyme mums būtų primtini, tačiau norėtume daugiau konkretesnės informacijos apie tai, kokius pokyčius atneš šie komisijos pasiūlymai juos įgyvendinus. Aš nemanau, kad patvirtinus patį reglamentą labai daug kas pasikeistų. Aš apskritai norėčiau iš komisijos išgirsti paaiškinimą, kodėl mes turėtume tvirtinti šį teisės aktą ir, pavyzdžiui, kad e, turite minėję, kad uostai ir toliau veiks pagal koncesijos sistemą. Ačiū pirmininkė, kaip panas Alkadraui, mes esame dar tik tai pirmame diskusijų etape vyko klausimai, išgirdome pranešėjo pasiūlymus, tačiau norėjau jau dabar pasakyti, kad e, teigiamai vertinu komisijos sieki užtikrinti didesnį skaidrumą ir sieki liberalizuoti uostų teikiamas paslaugas O dėl pačios uostų veiklos pobūdžio diskusijos, manau, tęsis dar kurį laiką. Mes turėtume taip pat ir darbuotojus bei darbdavis įtraukti į šių klausimų svarstymą ir pabandyti jiems paaiškinti, kad socialinis dialogas taip pat turėtų būti naudingas sprendžiant ginčytinus klausimus. Komisija turėtų taip pat įnešti savo atitinkamą indėlį. Taip pat man susidaro įspūdis, kad mes visus klausimus vertiname daug, tik arba daugiausiai iš ekonominio požiūrio taško. Būtina leisti E, regioniams institucijoms, pavyzdžiui, pačioms priimti atinkamus sprendimus dėl joms pavestų patikėtų užduočių, dėl uostų veiklos pobūdžio, kalbant apie uostų paslaugų įkainius, turėtume numatyti galimybę e, įgyvendinti ir skirtingas komercinės strategijas, ar dokumentas turėtų būti tvirtinamas reglamento direktyvos formos, aišku, viskas priklausys nuo galutinių diskusijų rezultatų. Manau, kad e, aplinkybės taikyti šį teisės aktą yra pakankamai tinkamas, tačiau atsižvelgiant į temos keblumą, galbūt valstybėms narėms reikėtų palikti galimybę e, pritaikyti Europinį teisės aktą prie jų specifinių situacijų. Ačiū. Labai, sako pirmininkas, atrodo, kad e, ponė e, debakerį kilo nemažai sunkumų susijusių su jūsų pasiūlymu. Ne, komisijai tik to žodis. Transparency. Aš pastebėjau ir palankių vertinimų, pavyzdžiui, dėl skaidrumo. Būtent šitą klausimą norėjau aš išryškinti ir pasakyti, kad uh, Mūsų uždavinys buvo užtikrinti finansinių srautų skaidrumą, taip pat e, užtikrinti skaidrumą teikiant e, jūrų uostų paslaugas. Taip pat buvo klausima dėl e, poveikio paslaugoms. Aš manau, kad tas poveikis ir būtų didesnis skaidrumas, o be to Buvo minėtos ir lotsmanų paslaugos. Būtent šios paslaugos sulaukia daugiausia kritikos iš vartotojų pusės. Būtent vartotojai kritikuoja tos paslaugas dėl to, kad jos uh, nėra pasiūlomos iš karto arba dėl to, kaip jos yra teikiamos. Ir dėl to yra siūloma turėti bent dvi lotsmanų brigadas arba dvi, dvi paslaugas, kurios uh, galėtų būti teikiamas lygiai grečiai. Toks modelis yra jau pasirinktas kai kuriuose uostuose. Žinoma, reikėtų nustatyti principus, pagal kuriuos tos paslaugos būtų teikiamos, o kai kurios valstybės apskritai šioje srityje dar ne, ne, net nepravėrė šios rinkos nišos. Kita vertus, skaidrumas reiškia aiškumą ir kainodaroje. Visą tai pasakytina apie visas paslaugas ir dėl to mes siūlome tokį dviejopą kelią, neieškodami e, varianto, kuris patenkintų visus be išimties. Rengiant šitą pasiūlymą bus ir toliau konsultuojamasi su suinteresuotomis šalimis ir mes, žinoma, iš anksto dėkojame Jums už pasiūlymus. Set of pilots. I'm keen to avoid not to be lobbied to death. Taigi lobistai veikia ypatingai ryštingai, ne tik tai lotsmanų veiklos atžvilgių. Lufthansa taip pat buvo lobisto aptovaujama iki paskutinio kraujo lašo. Žinoma, negalima nieko siekti bet kurią kainą. Diskusijos metu išriškėjo nuomonė, kad reikia atsižvelgti į uostų ypatumus klausimų metu ir taip pat pokalbiuose su interesuomis šalimis, aš manau, mes surasime patį tinkamiausią variantą. Kolega Goš kalbėjo apie subsidijas, taip pat kalbėjo apie koncesijų sutarčių nuostatas ir sakė, kad reikia lygvečiai spręsti šituos dalykus, kad nereikėtų grįžti prie diskusijos iš naujo dėl galimybės dalyvauti rinkoje. Pirmiausia, reikia užtikrinti skaidrumą, kadangi rinka ir skaidrumas kai kuriuose valstybėse dar nėra taip įsitvirtinę. Aš manau, kad diskusijų metu ir šiuos klausimus sukonkretinsime. Ir paskutinis aspektas, jūs priminėte mano pirmtaką, su kuriuo aš toj pat susitiksiu. Auch, ja, von, von Kolega Hesada, aš dar prisimenu, Aš manau, kad pat bendravus su juo galbūt pavyks išspręsti visus dar neišspręstus klausimus. Very, very good. Thank you, Mr. Fleckenstein. Yeah. Ačiū, ponė Fleckenstein. Aš sakyčiau, kad e, čia esame labai planytės linijos tarp drąsos ir kvailumo Taigi tos vakarienės metu prašyčiau, neperžengite tos plonytės linijos. E, noriu pakartoti, kad lakučio 5 dieną vyks klausimas. Pranešimo projektas bus pristatomas lakučio 26, pakeitimus galite teikti iki gruodžio 3 dienos. Balsuosime savo komitete tikriausiai kitų metų vasario mėnesį, o plenarinėje sesijoje klausimas bus svarstamas kitų metų kovo mėnesį. Ačiū visiems dalyvavusiems. Kitas darbo atvarkės punktas yra e-call dėgymas. Ponas Debaker. Dank u wel, voorzitter. Um, ehm, dank ook uh, aan de Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai pirmiausia už pasiūlymų pristatymą. Parlamente šiuos pasiūlymus esame svarstę jau ne vieną kartą. Esame parengę savos iniciatyvos pranešimą. Dabar mūsų laukia darbas ir bendrai tariant galime džiaugtis komisijos iniciatyvomis. Komisija siūlė dėkti šią sistemą laisvanoriškų pagrindų, dėja tai nepasitvirtino. Dabar reikalaujama, kad gamintojai dėktų šią sistemą į naujas transporto priemonės. 2012 metais parlamentas balsavo dėl rezoliucijos dėl e-call ir reikalavo privalomos sistemos dėgymo. Dabar yra pasiūlymas įtraukti šią sistemą į tipo patvirtinimo sistemą ir tai yra susijęs su skambučių centrais. Laimiai abu šios klausimus mes galime svarstyti kartu. Aš ketinu dirbti kartu su ponė Senelova, kuri rengė pranešimą panašių klausimų vidaus rinkos komitete. Į kol, aišku, negali užkirsti kelio nelaimingiams atsitikimams, tačiau gali užtikrinti greitą pagalbą. Galima laimėti laiko ir tokiu būdu gali sumažėti nukentėjusių skaičius. Aš norėčiau paminėti keletą svarbių aspektų. Pirmiausia yra svarstama apie taikymo sritį. Šiuo metu kalba eina apie naujas asmeninės transporto priemonės, automobilius ir naujus lengvuosius, naujas lengvas transporto priemonės, tačiau vėliau ši šis reikalavimas bus įtrauktas ir senesnėms transporto priemonėms. Ši sistema turėtų veikti automatiškai, tačiau pasiūlyme yra numatyta ir rankinė aktyvavimo funkcija. Žinoma, tai neturėtų sukelti jokių problemų, bet aš norėčiau sužinoti, kaip tai bus daroma praktiškai dėl asmens duomenų privatumo. Viskas turi būti aišku, tai yra vadinamoji mieganti sistema. Ir aš norėčiau sužinoti kolegų nuomonę, ar nereikėtų čia mums kitaip suformuluoti nuostatų susijusių su duomenų apsauga. Žinoma, sistema turi veikti veiksmingai visose valstybėse narėse. Dar vienas punktas - kaina. Komisija siūlo 14 eurų kainą už atskirą įdėgymą, tačiau automobilių pramonės atstovai teigia, kad ši kaina bus tikriausiai žymiai aukštesnė, todėl mes turėtume atsargiai elgtis teikdami kainos pavyzdžius. Kitas dalykas. yra užtikrinti, kad visa tai veiktų per 112 telefono numerį. Gamintojai jau yra investavę į šią sistemą, taigi svarbu užtikrinti, kad jie nenukentėtų. Taigi svarbu vadovautis skambučio numeriu 112. Manau, kad pasiūlytas grafikas yra tinkamas. Mes kalbame apie sistemos dėgymą į naujas transporto priemonės. Dauguma valstybių narių jau yra pasirengusios tinkamai taikyti šį teisės aktą. Kitoms bus skirta laiko tą padaryti. Sutikome, sutinkame su ponė Seneliova, mums reikia kaip galima greičiau e, išnagrinėti šį dokumentą, kad galėtume suderinti viską su taryba. Aš Noriu pasakyti, kad 30 lapkričio, iki 30 lapkričio galite pateikti savo pakeitimus, vėliau dokumentas bus svarstamas mūsų komitete. Tvarkaraštis yra gan plataus užmojo, aš bendradarbiausiu su kolegomis, su komisija, taip pat su šešėliniu pranešėju iš vidaus rinkos komiteto ir kitais kolegomis. Ačiū ponas Kok. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegai Debaka, puikus pranešimo projektas. Nenorėčiau kalbėti apie eikol perspektyvas ir galimybės. Valstybės narės ketinimų protokole yra įsipareigojusios atitinkamą rinką, įrangą įdėkti. Taigi techninės galimybės jau egzistuoja, dar reikia jas tik tai įdėkti. Tai labai svarbu visiems automobiliams. Komisija suformavo pasiūlymus taip, kuriuos ir mes su kolegė Senalovo buvome pateikę panašiai suformulavę. Dabar reikia tik tai baigti darbus ir reikia numatyti tą minimalų duomenų, perdomų duomenų paketą pagal pagalbos um, numerį 112 ir taip pat reikėtų numatyti, kad ir privatus paslaugų teikėjai ir trečiosios šalys galėtų uh, galėti pasiūlyti ir daugiau informacijos. Taigi vienas vienas du galėtų būti ta pati sistema, į kurią būtų papildomai e, e, dėgiamos kitos paslaugos iš kitų teikėjų. Manau, kad iki 2015 metų spalio mėnesio pavyks įdėkti šitą sistemą. Laiko yra nedaug, tačiau jeigu mes parlamente susijimsime, tai aš manau galėsime atlaisinti rankas valstybėms narėms. Kolegė Senelova, šešėlė pranešėjai pirmiausia. Dėkoju. Aš kalbėsiu Imko pranešėjos vardu. Kalbant apie šitą priemonė. Neturėčiau ką daugiau pridurti prie to, ką pasakė ankstesniai kolegos. Tas pranešimas, kurį mes kartu rengėme su Koch ir kuriam dauguma buvo pritarta plenarnėje sesijoje, suteikė labai aišku mandatą komisijai dėl to, kaip ta sistema turėtų atrodyti mūsų pasiūlyme atsispindi parlamento nuostatos. Dabar reikia išspręsti tik tai kai kuriuos techninius dalykus ir jau dabar nebereikia apsispręsti dėl to, ar reikalinga tokia sistema ar ne. Tiesiog reikėtų laikytis laiko terminų tai yra iki 15 metų įdėkti šią sistemą į naujosios automobilius ir taip pat e, paskatinti tos sistemos dėgėjus. Kai kurie dalykai jau buvo išsamei aptarti ir aš manau, kad dėrybų metu mes galėsime galo visus išlikusius klausimus išspręsti. Su kolega Debaker mes įdėsime visas įmanomas pastangas, kad šita sistema būtų įdėkta artimiausių metų ir kad mes suspėtume apsispręsti dar mūsų kadencijos metu. Thank you, Chairman. It was confusing indeed. Um, Zita. Ponas Alkadrau, ačiū pirmininkė. Iš tiesų, e, šiek tiek sumaišties čia galime išvelgti. Zita turėjo šį klausimą mūsų frakcijos vardu svarstyti, tačiau jos dabar nėra. Nuo 2005 prasidėjo diskusijos e, dėl pagalbos e, sistemos ECOL ir dabar e, buvo patikta įvairių pasiūlymų, kuriais siekiama kelių transporto saugumą sustiprinti, siekiant sumažinti avarijose nukenčiančių asmenų skaičių. Taigi bendrai mes pritarėme šiam pasiūlymui tikrai labai. Uh, Zitos ir frakcijos vardu transporto komitete noriu pasakyti, kad e, mūsų pozicija lieka tokia pati, kaip ir svarstant e, pranešimą savo iniciatyvą. Ekol sistema turėtų būti dėgiama automobiliuose visos ES mastu ir turėtų saveikauti su 112 pagalbos iškvietimo sistema ir nuo 2015 spalio 1 turėtų būti dėgiama visose naujose automobiliuose. Valstybės narės turėtų savo teritorijoje įrengti bazinės pagalbos iškvietimo stoteles jų tinklą ne vėliau nei iki anksčiau minėtos datos, siekiant užtikrinti šios ekosistemos saveikumą visos ES teritorijoje. Tai apie tai kalbama ir pažangios transporto sistemos direktyvoje, kadangi Šis klausimas susijęs taip pat su visų ES piliečių ir vartotojų apsauga. Taigi geografinių požiūrį ši sistema turėtų apriepti visą ES teritoriją. Kita vertus, uh, senesnių automobilių gamintojai <clears throat> neturėtų e, būti ignoruojami e, ir arba E, kitaip e, nesažininkai elgiamasi jų atžvilgių, e, o kalbant apie naujus automobilius, tai šios pagalbos iškvietimo įrangos kaina neturėtų didinti bendro, bendros automobilio kainos. Komisijos atstovai žodis, ačiū pirmininkė. Pone Senalova minėjo, kad uh, Šioje srityje mes dirbame remdamėsi Europos parlamento suteiktais įgaliojimais ir neturime didelių galimybių nuo jų nukrypti. Jūsų patvirtinta rezoliucija ir parinktas pranešimas buvo labai aiškus, kalbant apie principus, kuris būtina vadovautis. E, tai yra, kad e, ši sistema turi būti siekiama dėgiama kiekviename naujame automobilyje, neturėtų, turėtų būti paprasta, atspari ir E, neturėtų kenkti naudotojų privatumui, kaip ir kiekvienoje srityje galima taip pat ir šį pasiūlymą gyvendinant kai kurios aspektus pagerinti ir apie tai galima diskutuoti toliau, pavyzdžiui, apie informacijos pobūdį, informacijos, kuris siunčiama nelaimės atveju. Taip pat e, kalbant apie ECOL e, sistemos, kuri bus įrengta nuo 15 metų spalio pirmos dienos kiekviename naujame automobilyje saveikumą su trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis, e, e, modernesnėmis, kurias galbūt pasiūlys e, gamintojas. Mes siekiame, kad ši sistema būtų kuo atviresnė, o neveiktų uždarai arba atskirai. Taip pat labai svarbus ir uh, viešojo saugumo klausimas, e, viešojo saugumo sistemos kūrimo klausimas ir e, aspektai susijęs su to, kaip valstybės narės atitinkama sistema kurs kokią techninę įrangą pasitelkdamas ir, ir kiti aspektai, tačiau aš manau, kad uh, E, neturėtume dabar visos padėt, e, diskusijos dar labiau užaštrinti, pavyzdžiui, siūlydami įdėkti atitinkamą ECOL sistemą jau dabar naudojimuose automobiliuose, kadangi tos sistemos įdėgymas tikrai smarkiai atsilieptų finansinių požiūrių, daug kainuotų. Taigi turėtume laikytis mums suteiktų įgaliojimų ir kalbėti apie e, šią sistemą kaip viešosios paslu, viešų paslaugų sudėmai dalį, kuri turėtų būti naudojama kiekviename naujame automobilė. Galbūt mano kolega galėtų šiek tiek papildyti. Esu įmonių generalinio direktorato darbuotojas ir kaip, e, žinote, esu atsakingas už aštuntą jūsų darbo tvarkės e, klausimą Tai yra dėl ECOL sistemos montavimo jau pagamintos transporto priemonės. Ši sistema turės būti montuojama tik naujose automobiliuose nuo 15 metų spalio pirmos dienos ir iš tiesų finansiškai labai brangiai kainuotų šią sistemą montuoti jau pagamintose automobiliuose, tačiau uh, E, savaime suprantama, e, jeigu automobilių savininkai pageidautų, galėtų tokią sistemą susimontuoti savo turimuose automobiliuose ir ji būtų visiškai suderinta su naujose automobiliuose montuojama įranga. Noriu pasakyti, kad sistema suveikia visiškai automatiškai tuo metu, kai išsiskleidžia oro pagalvės įvykus nelaimingam atsitikimui. Tokiu būdu, sujungus oro pagalvėms, sistema yra aktyvuojama ir ir pranešama apie įvykį telefonu 112. Taip pat yra numatyta galimybė e, rankiniu būdu įjungti šią sistemą, galbūt gamintojas kažkokį raudoną mygtuką e, prietaisų skidelyje įrengs, e, patalpins ir bus galima jį paspaudus rankiniu būdu aktyvuoti šią sistemą, tačiau šiaip ji turėtų suveikti automatiškai, kalbant apie <clears throat> atsekimo e, sistemą, e, tai e, neįjungus pagalbos iškvietimo sistemos, pati automobilio atsekimo vietos nustatymo sistema nebūtų veikianti. ir taip pat to, tą naują įrangą sumandavus naujus automobiliuose bus galima teikti ir papildomas paslaugas. Pono Debakeris žodis. Ačiū. Man atrodo, kad mes tarpusavėje sutarėme ir atrodo, kad kryptis yra aiški. Ar mes kalbame apie dizainą ar apie raudoną mygtuką. Tai yra smulkios, netokios svarbios detalės, bet iš esmės mes einame teisinga kryptimi. Pirmininkas, aš Turėjau vieną klausimą sekretoriatui. O ką darysite su tre, trijų metų vaiku, kuris nuspręs spustelti tą raudoną mygtuką? Kągi. Pranešimo projektas bus pristatomas lakryčio 5 dieną, pakeitimai turi būti pateikiami iki lakryčio 13 dienos, balsuosime komitete gruodžio 17 dieną, plenarnėje sesijoje greičiausiai vasario mėnesį. Ir turiu pasakyti, kad šiandienos posėdis, jis buvo netoks kaip visada. Baigėsi, kitas posėdis vyks Briuselėje spalio 14 dieną, pirmadienį jis prasidės 3 valandą. Posėdis yra baigtas, tačiau dabar bus koordinatorių posėdis.